Uh, Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, leiskite tarti keletą žodžių ir pristatyti mūsų leks pasirašymo procedūrą. Netrukus įvyks pati procedūra pasirašymo. Norėjau pasakyti, kad šis paketas bus finansinės priežiūros veiklos sritis. Dėl to bus susitarta normalios teisėkūros procedūros metu. Šiandien mes pasirašome e, dėl sisteminės rizikos valdybos primtas nuostatas, nes būtent ji visoje ES prižiūrės finansinės sistemos veiklą ir kontroliuos, kad sklandžiai veiktų vidaus rinka. Antra, mes taip pat įsteigėme kitas tris priežiūros struktūras, kurių tikslas bus prižiūrėti viešąjį interesą ir apsaugoti jį. Bus stebimi bankai, vertybinių popierių rinka ir rinkos apskritai. Bus stebima draudimo rinka bei profesinių pensijų rinka. Ir galiausiai mes pasirašome Omnius direktyvą, kuri pakeičia 11 direktyvų rinkinį, jas pritaikant prie Europos finansinės priežiūros sistemos reikalavimų ir Lisabono sutarties nuostatų. Buvo dedamos didžiulės pastangos. Vyko puikus bendradarbiavimas, bet jau aš taip manau, tarp ES institucijų, nes procedūra vyko greitai ir efektyviai. Norėčiau pasakyti, kad pirmininkavusios valstybės Ispanija, Belgija e, veikia labai aktyviai. Dėkoju joms už bendradarbiavimą. Europos komisija taip pat veikia labai aktyviai, artimai bendradarbiavo su suinteresuotomis struktūromis. Noriu padėkoti Europos parlamento nariams savo kolegoms. Jie taip pat labai sklandžiai dirbo. Norėčiau pasakyti, kad čia mes nuveikėm didžiulį darbą. Noriu padėkoti Europos komisijai, buvusiai tokiai aktyviai visą laiką rengiant diskusijas, posėdžių, susitikimų šiais klausimais. Visiems ačiū už atliktą darbą. Mano kolegos taip pat dirbo, kad tai įvyktų. Na, tai nėra mūsų darbų pabaiga. Dabar e, kalbėsime apie, apie, apie ekonomikos valdymo paketą. Mes diskutavome jau dabar apie tai. Tai irgi bus labai svarbus dokumentai, svarbus sprendimai mūsų teisėkuros procedūros metu sprendimai bus priimti ir dėl to. Ką, ką dar galėčiau pridurti? Visas šis paketas, kurį šiandien pasirašome, bus pradėtas įgyveninti ES tam, kad būtų dirbama aktyviai ir kad jau šis paketas būtų gyvendinamas labai greitai nuo kitų metų sausio pirmos dienos visiems mums, visiems, visoms rinkoms, visiems mūsų piliečiams tai bus ypač naudingas sprendimas. Dabar tiesiog kviečiau prieiti ir pasirašyti šios dokumentus.